Okay, ladies and gentlemen, let's start. Taigi, ponios ir ponai, pradėkime darbą. Sveikinu visus susirinkusius iš šios dienos posėdį. Šiandien ryte turime išnagrinėti tris darbo tvarkės punktus. Tai bus bendra diskusija. Čia kalbėsime apie Europos atominę energiją, atominės energijos bendryją ir mokslinius tyrimus šioje srityje. Uh, Visų šių klausimų pranešėjas yra kolega Brežina. Jis parengė pranešimų projektus. Taigi suteiksiu žodį kolegai Brezina, kad jis pristatytų šias temas, o paskui mes diskutuosime dėl jų. Vážený oh, pane předsedo. I'm sorry, Mr. Roy. Uh, Mr. Brezina. Atsiprašau, ponė Roili ponia Berzina. Celého výboru pogratulovat. Norėčiau. Viso komiteto vardu norėčiau pasveikinti mūsų puikųjį pirmininką ir palinkėti jam kuo geriausios kloties. Šiandien mūsų komiteto pirmininko gimtadienis Noriu palinkėti jam stiprios veikatos ir mm, viso ko geriausio gyvenime. Kai tau sueina 18 ir tampi išmintingu, tai tikrai proga, kurią verta pažymėti. Dėkoju. Aš tiki, tikėjausi, kad niekas nepastebės, bet dėja pastebėjote. Taigi, kolega Brezina, dabar jums žodis. Pane předsedo, umožňuje mi tato situace. Pone pirmininkė. Pradėsiu kitaip negu planavau. Visų pirma, norėčiau pasveikinti Jūs su gimtadieniu. O dabar E, prie pranešimo keliaukime. 2011 m. kovo 7 d. komisija patvirtino teisėkuros aktų paketą dėl mokslinių tyrimų ir švietimo priemonių e, atominės energetikos srityje. Tai yra programos 2012-2013 metams ir pagal tas programas yra nustatytos tiesioginės ir, ir netiesiog, tiesioginiai ir netiesioginiai veiksmai ir ten yra kalbama apie dalyvavimą e, pagrindų programoje. Ir čia mes kalbame 2012 ir 2013 metus dėl to, kad nulatinis programų ciklas yra penki metai, bet e, pagrindų programų e, ciklas yra du, e, septyni metai. Taigi mums reikia tuos du metus tarp 2012 ir 2013 apimti. Šie moksliniai tyrimai yra labai svarbus brandolinės energijos vart, naudojimui medicinoje ir moksliniai tyrimai taip pat yra susiję su Europinė tvarios atominės energetikos iniciatyva. Tai yra viena iš šešių e, pagrindinių ES pramonės iniciatyvų, e, kurios atsispindi e, energetikos technologijų plane. Norėčiau pakalbėti apie aktualią situaciją, apie tai, kas įvyko pastaruoju metu. Yra skirtingi požiūriai dėl, į brandolinę energiją ir jos naudojimą ir tai yra visiškai teisėta. Ir klausimas, ar naudoti brandolinę energiją ar ne, e, tai yra klausimas, kuris priklauso valstybių narių kompetencijai. Tačiau manau, kad nepaisant šių skirtingų požiūrių, mes vis tiek turėtume remti brandolinės energetikos mokslinius tyrimus. Po Fukushimos tragedijos Europai reikia daugiau mokslinių tyrimų šioje srityje ir tie moksliniai tyrimai turi apimti visą spektrą nuo saugumo iki efektyvaus šaltinių naudojimo ir taip pat iki. E, Iki brandolių sintezės. Ir e, tai kol kas priklauso, kaip jau minėjau, valstybių narių kompetencijai. E, toliau plėsdami svarbes žinias šioje srityje mes taip pat išliks, išliktume konkurencingi, mūsų Europos pramonė išliktų konkurencinga. Šiame kontekste norėčiau pabrėžti, kad sprendimas atsisakyti brandolinės energijos nėra bendras visai Europai ir nepaisant to sprendimo vis tiek reiktų toliau vykdyti brandolinius brandolinės energetikos mokslinius tyrimus. Tam mes, tam mes visi pritarėm. Ir tai yra labai svarbu. Ir kai kurie mokslinių tyrimų centrai, pavyzdžiui, JET, kuris yra Junktinėje karalystėje, uh, E, tam centrui numatytas finansavimas tik iki metų pabaigos ir už tai yra labai svarbu kalbėti apie e, testinumą, o testinumą užtikrintų finansavimas. Taigi mes turėtume kalbėti apie finansavimą to mokslinio centro ir per tuos dviejus metus, apie kuriuos mes dabar kalbame. Aš taip pat Tikiuosi, kad mums pavyks susitarti dėl šio klausimo, dėl mokslinių tyrimų šioje srityje ir jau iš karto norėčiau pasidžiaugti darbu su šešėliniais pranešėjais ir taip pat norėčiau pabrėžti tokį dalyką, kad mūsų tvarkaraštis yra toks, taip nu, matyta, kad mes turime nelabai daug laiko ir pakeitimų, pa, pakeitimo galutinis terminas yra jau rugsėjo šešta diena. Dėkoju uždėmesi, dėkoju, sako pirmininkas. Dėkoju už šią įžangą. Atrodo, kad niekas nenori pasakyti. Ne, atsiprašau, ponia Hercog. Thanks, thanks, Chairman. E, Ačiū, pirmininkė. Noriu pasveikinti pranešimo autorių, nes jis praleido vasarą renkdamas pranešimą. Ir tikrai stebėtina beveik, kad E, buvo, pavyko dirbti laikantis tokių terminų, vasarą nelengva dirbti. Tačiau šiuo, svarstant šį pranešimą, darbas vyksta lengviau, nes atrodo, kad visi taryboje bei parlamente šį pranešimą E, tiesiog traktuoja kaip galimybę susijęti du finansavimo laikotarpius, ne, o ne priimti esminius sprendimus dėl brandolinės energetikos. Man atrodo, mums čia svarbiausia yra su biudžetu susiję aspektai, o ne kas kita. Daugelį parlamento, daugelis parlamento frakcijų bandė Europos daugiametės finansavimo programą susijęti su Euratomo mokslinio tyrimų programa. Aš sakyčiau, tai yra pagrindinis mūsų tikslas, e, kaip kiek įmanoma nusekliau, sklandžiau tai padarytų, padaryti, mm, tai tuo pat metu neaukojant diskusijų dėl energetikos. Ir bent jau mūsų politinė frakcija suvokė štai ką. Jeigu bus esminių pokyčių brandolinėje energetikoje, reikės suintensyvinti mokslinius tyrimus kai kuriuose srityse, kurios gali būti mums aktualios. Ga, tai reiškia, kad gali prireikti finansų. Todėl reikia užsitikrinti, numatyti finansinis išteklius naujoms mokslinių tyrimų sritims Tai yra, reikia juos iš anksto numatyti. Ir atsižvelgdami į tai, mes rengėme pakeitimus, pakreipti viską būtent šią linkmę ir identifikuoti galimas naujas mokslinių tyrimų sritis. Tai yra siekti daugiau saugumo. Ir būtent tokia kryptimi dabar dirbame. Tačiau tuo pat metu stengiamės kad komitetas laikytųsi vieningo požiūrio į finansinių išteklių patvirtinimą. Nes būtent reikia, kad visi ir šios ryties specialistai ir, ir žmonės nesusiję su brandolinė energetika susitartų. Ir manau, kad jūs tikrai puikiai padirbėjote, bet reikia palaukti darbo taryboje rezultatų, reikia peržiūrėti tarybos pasiūlymus ir integruoti juos į mūsų pasiūlymą, kad mm, pasiektume kiek įmanoma didesnio tarybos ir parlamento pasiūlymų sutapimo. Dėkuoju. Kolegam Mecaro. Mesaroš. Dėkuoju. Kolega kalbėjo čekų kalba, o aš atsakysiu slovakiškai. Ir tada jūs mane geriau suprasite. Aš norėčiau padėkoti kolegai Brezinai už puikų darbą. Šitas e, atominių tyrimų klausimas kelia labai daug abejonių, turint omenyje įvykius Fukushimoje ir atsižvelgiant į tai, kad Fukushima iškėlė ir naujų problemų. Ne tik turint omenyje kai kurių valstybių reakciją ir jų požiūrį į ateities atominę energetiką. Aš pritariu kolegai e, Brezinai, kad reikia daugiau atominių tyrimų ateityje, o ne mažiau jų, ypač po įvykių Fukushimoje ir reikia pasinaudoti progą e, padidinti tyrimų apimtis. Tur, kalbant apie aštuntąją pagrindinių tyrimų programą, mes turime suintensyvinti šituos brandolinius tyrimus, mokslinius tyrimus ir užtikrinti uh, atitinkamą finansavimą įgyvendinti e, brandolinių tyrimų planus. Labai svarbu užtikrinti saugų. E, kaip... E, musia byť a musíme to podporiť tým, že celý... Panaudoto brandolio kūro sandėliavimą. Ir taip pat turime užtikrinti ilgalaikės perspektyvas brandolinių tyrimų programų įgyveninimui, turiuomenyje ir taip pat e, atomų sintezę. Dabartinis e, laikotarpis nėra, žinoma, palankus tokiems tyrimams, tačiau aš tikiuosi, kad ateityje vis dėlto e, mes vėl grįšime prie mokslinių tyrimų ir sustiprinsime savo pastangą šioje srityje. Pane Sysliai. Ačiū. Investicijos į ES mokslinius tyrimus per pastaruosius dešimtmečius buvo labai menkos. Ypač nedaug buvo investuojama į mokslinius tyrimus atominės energetikos srityje. Ypač mm, po Černobilio katastrofos. Tačiau po to, kai supratome, kad mm, mm, mūsų energijos ištekliai nėra duotybė ir kad reikia ieškoti įvairių energijos šaltinių, tada mes e, suvokėme, kad atominė energetika gali būti vienas iš saugių energijos šaltinių. Ir dabar tai mes turime ir spręsti. Aš manau, kad tinkamas finansavimas yra pats geriausias būdas užsitikrinti e, energijos šaltiniais. Būtent e, tai yra rekomenduojama šiame pranešime. Aš manau, kad reikalingas adekvatus atsakas laikotarpiu po Fukushimus. Mes turime ne tik tai uh, E, pratesti mokslinius tyrimus, tačiau ir užtikrinti, kad e, šitos energijos gamyba būtų saugi. Labai svarbu veiksmingai naudoti turimus energijos šaltinius. Mes turėtume išlikti optimistai, galvodami apie atomų sintezę. Ir turime suprasti, kad branduolinė energetika taip pat gamina ir atlikas, o tas atlikas būtina sandėliuoti, saugoti labai saugiai arba jas perdirbti tinkamai. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į žmogiškuosius išteklius. Pranešime kalbama apie tai, kaip svarbu tobulinti ir ugdyti žmogiškuosius išteklius šioje srityje. Taip pat pabrėžiama, kad rizikos faktorius dažnai būna ne pačios technologijos, o tiesiog žmogiškasis faktorius, žmogiškosios klaipo, klaidos. Mes manome, kad e, branuolinė energija ir toliau išliks labai svarbi įvairių šio energijos šaltinių sudėtinė dalis. Ir aš esu įsitikinusi, kad mums labai svarbu didelį dėmesį kreipti atominiam branduoliniam saugumui. Jam užtikrinti reikalingas papildomas finansavimas, ypač po įvykių Fukushimoje. Paaiškėjo, kad būtent saugumą, branduolinį saugumą reikia stiprinti. Kalbant apie terminus Manyčiau, kad būtų naudinga suderinti šiuos finansavimo ir mokymo laikotarpius su kitais strateginiais laikotarpiais. Todėl pranešimas teisus, sakydamas, kad reikia užtikrinti tų programų testinumą. Kolega Tosnovskis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau taip pat padėkoti, prisijungti prie kolegų ir padėkoti pranešėjui, nes kaip tik šiuo laikotarpiu e, diskusija dėl brandolinės energijos naudojimo yra labai sudėtinga, ji tapo sudėtinga po Fukushimo strategijos, dėl yra labai svarbu būtent tokiu metu parengti pranešimą šią temą ir manau, kad pranešėjui puikiai pavyko e, parengti gerą pranešimą. Kolegos, kurie kalbėjo prieš mane, jau suformulavo pagrindinės mintis. Aš pritariu tam, kad reikia ir toliau vykdyti mokslinius tyrimus brandolinės energetikos srityje. Fukushimos katastrofa negali reikšti, kad bus sustabdyti moksliniai tyrimai, nes žmonijos istorijoje visuomet kažkokia tragedija priversdavo žmonės pasimokyti iš jos ir dėja taip yra, kad kai kurios katastrofos ir tragedijos e, įtakojo tai, kad mes pasimokėme ir tapome geres, geresni ar gavome geresnių žinių. Todėl yra labai svarbu kalbėti apie mokslinius tyrimus, nes moksliniai tyrimai gali duoti mums atsakymus į rūpimus klausimus ir taip pat moksliniai tyrimai gali padidinti saugumą, o tai e, ypač aktualu kalbant apie mokslinius tyrimus brandolinės energetikos rytyje. Brandoliniai tyrimai reiškia, kad mes galėtume E, gauti žinių, kurios galėtume panaudoti kitose mokslo sritise. Taip pat pritariu pranešėjui ir dėl to, kad kiekvienos valstybės narės kompetencijoje yra spręsti, e, kaip ji toliau elgsi su brandolinė energija. Ir manau, kad mes turime kiek įmanoma labiau stipriau remti mokslinius tyrimus, kad kad suprastume tos brandolinės energetikos esmę, norėčiau pakal, pas, pa, taip pat pakalbėti apie ITER programą. E, kalbama apie brandolių sintezę, kad tai turėtų būti kita grandis. E, manau, kad mes turime pradėti realius mokslinius tyrimus šioje srityje. labai svarbu, kad brandolių sintezės e, srityje mes elgtumės mes labai konkrečiai, kad e, ta brandolių sintezė būtų atliekama tinkamai. Dauguma iš mūsų žino, kad dažnai susidurėme su pavojumi tokiu, kad moksliniai tyrimai, kad jų tikslas ir, ir bus tik tai moksliniai tyrimai bet nebūtinai aš tai taikau ITER programai. O kalbant apie ITER programai, reikia e, daryti viską, kad ir toliau ši programa būtų finansuojama. Taip pat yra labai svarbu, kad žmogiškiai ištekliai ir toliau um, būtų atitinkamai ruošiami, tai yra, kad e, specialistai būtų lavinami, mokomi, kad jie galėtų dirbti šioje srityje. Uh, nes brandolinė energija dar ilgą laiką vaidins svarbu vaidmenį, nors dabar daugam atrodo kitaip. Tačiau negalima pamiršti žmonių mokymo ir lavinimo, kurie dirba šioje srityje. Kaip šešėlinis pranešėjas aš labai palaikau šį pranešimą ir norėčiau pasveikinti pranešėją, nes manau, kad jam pavyko parengti tikrai labai subalansuotą pranešimą ir manau, kad e, tolimesnėse diskusijose mes galėsime patobulinti tekstą, tačiau jau dabar e, šitas tekstas yra pakankamai geras ir aš tikrai noriu palaikyti šį e, pranešimą. Dėkoju toliau, ponia Hibner. Za bardzo wnikliwe sprawozdanie. Ačiū. Tai tikrai puikiai parengtas pranešimas. Ponas Brezina puikiai padirbėjo. Jei peržiūrėsite pakeitimus, pamatysite, kad mes šią temą pabandėme panagrinėti iš visų įmanomų pusių. Išsamei bei atitinkamai atsižvelgdami į šio, šios temos svarbą. Žmonės nori žinoti, ką brandolinė energija reiškia mums. Ir todėl turime susitaikyti su tuo, kad brandolinė energetika tiesiog taip neišnyks. Net nėra kalbos apie tai, kad visos brandolinės jėgainės Europoje būtų uždarytos. Nors yra tokių, kurie uh, E, apie tai kalbėjo po Fukushimos jėgainės avarijos. Dabar mums reikia akcentuoti būtinybę suintensyvinti mokslinius tyrimus brandolinėje energetikoje. Turime išplėtoti tų tyrimų apriepti. Pranešėjas akcentuoja saugą. Kaip žinome, Fukushimoje pavedė ne technologiją, būtent saugos priemonių nepakako. Ir galbūt tyriant dvigubos apsaugos sistemas, darbas šioje srityje mums galėtų labai pasitarnauti ateityje. Moksliniai tyrimai turi tęstis, kaip jau buvo pažymėta, ir mokslinių tyrimų apriepties laukas turi būti išplėstas. Nepakanka vien kalbėti apie tai. Turime tam skirti ir lėšų ir pasirūpinti, kad e, brandolinių e, mokslinių tyrimų sritis būtų tinkamai finansuojama ir kad taip priimtume 21 amžiaus iššūkius. Pranešėjas kalba apie brandolinės atliekas, ne tik apie jų transportavimą ir saugojimą ir pažymi, kad reikia domėtis brandolinių atliekų neutralizavimo technologijomis. Nes iki šiol daugiausia dėmesio skiriame tų atliekų transportavimui ir saugojimui ir apleidome tokių technologijų tyrimus, kurių pagalba galima neutralizuoti panaudotą bandrondolinį kūrą. Aš akcentavau dar vieną dalyką ryšiai su visuomenė, komunikavimas su žmonėmis. Žmonės yra įsitikinę, kad brandolinė energija yra pati blogiausia energijos rušis, pati žalingiausia, pavojingiausia. Mes turime kalbėti su žmonėmis ir, ir kalbėtis įtikinamai ir įtikinamai pristatyti, kaip panaudojama brandolinė energija. Manau, kad čia galima daug nuveikti užtikrinant geresnį komunikavimą su žmonėmis. Ir šią sritį taip pat reikėtų tinkamai finansuoti. Todėl kreipiuosi į visus kolegas iš visų valstybių narių, esančius čia. Noriu pasakyti štai, kad mes žinome, kad laukia viešos diskusijos šią temą. Ir kuo greičiau to klausimo imsimės, kuo, kuo greičiau pristatysime informaciją, tuo lengviau tie debatai vyks žmonės tikrai yra ištroškę informacijos ir jie nori garantijų. Todėl turime to rimtis, nes kitaip e, kiti mūsų, už mus tai padarys, kurie gazdins visus. Dėkuoju toliau kolegė Rivazi. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė pranešėjau. Kalbant apie šį pranešimą, E, mes žalieji, kaip žinote, visiškai nepritarėme prioritetams, kurie buvo išdėstyti šiame pranešime. Pasaulyje yra 453 reaktoriai. Dar iki Vokietijos reaktorių uždarimo. Prieš 25 metus buvo Černobilio avarija, prieš keletą mėnesių Fukushimos avarija. Taigi negalima teikti, kad saugumas yra užtikrinamas. Reikia užtikrinti saugumą užtikrinkime. Tačiau e, reikia kai ko atsisakyti. Kaip žinote, kaip, kaip žinote, keletų atvejų paaiškėjo, kad e, kai kurie reaktoriai net laikė testavimo. Pavyzdžiui, Prancūzijoje ir reikia pakeisti taisyklės ir įstatymus. Prancūzijoje E, jeigu atl, bus įvertintas visų reaktorių saugumas, tai kainuos 1 milijardą eurų. Ir jeigu bus užtikrintas tas saugumas su, su visomis reikalingomis priemonėmis, tai kainuos labai daug pinigų. Taigi klausimas, ar žmonės yra pasirengę e, finansuoti tokių reaktorių apsaugojimą? Galbūt reikia jų atsakyti, atsisakyti. Ir dar vienas dalykas, statant tuos apvalkalus reaktorių, kartais paaiškėja, kad e, betonas, betono apvalkalas nėra sandarus, kad gali atsirasti įtrukių ir jeigu į aplinką e, urano, tai susidarys tikrai nepageidaujama situacija. Mes kalbame apie ketvirtos re, e, kartos reaktorius, tačiau skilimo procesas ten visą laiką vyksta. O paskui sakote, puiku, yra brandolių sintezės technologija, bet pasiklausykime, ka, ka, kas sakome. E, bra, kalbant apie brandol, brandolių sintezės technologiją, čia yra problemų kurių, su ta technologija, kurių mokslininkai dar neišsprendė. Tai reiškia, kad e, investuota 5 milijardai jau, dabar reikia dar 15 milijardų investuoti į šią technologiją, tačiau yra daugybė neatsakytų klausimų, nes e, reikalingas apalkalas, kuris e, sulaikytų tą plazmą Junktinėje karalystėje buvo bandyta tai daryti, tačiau rezultatų nepasiekta. Kalbant apie ITER reaktorių, aš sakyčiau štai ką, palaukime, kol JET organizacija paskelb savo tyrimų išvadas. Neskubėkime, nes kitaip bus panaudoti, panaudotos Europos fondų lėšos, galbūt veltui. Ir aš turiu pasiūlymą pranešėjui kaip sakė anksčiau kalbėjusi kolegė, mums būtina teikti kokybiškesnį informaciją. Ką mes žinojame apie Fukushimos avariją? Yra įvairiausių detektorių instaliuotų įvairiose vietose pasaulyje, kurie fiksuoja brandolinės išlakas. Ir Noriu priminti, kad buvo visiškai uždrauti bandymai, brandoliniai bandymai. Kalbu apie CTBT e, sutartį e, ir vis dėlto buvo fiksuojama nemaža tarša aplinkoje, tačiau žmonėms ta informacija nebuvo teikiama. Ir mes privalome teikti žmonėms informaciją, nes kitaip pažydžiame jų teisės. Prisiminkime brandolinio ginklo neplatinimo sutartį ir susijusias nuostatas ir kaip ji buvo gyvendinama. Vis dėlto reikia teikti žmonėms, jiems reikalinga informacija. Jeigu, kadangi pasaulyje yra 450 reaktorių, neišvengiamai bus ir kitų avarijų ir gali būti viskas suskostyti taip, pasiekmes gali būti tokios, kokio mes negalime prognozuoti ir žmonėms bus būtina informacija. Taigi žmonės uh, dirbantis brandolinės energetikos srityje turi galimybę susipažinti su šią informaciją, tačiau ta informacija turi būti prieinama visiems. Ir jeigu tai būtina, jeigu jūs iš tikrųjų palaikote informacijos skaidrumo siekį. Dėkuoju toliau kolega Riubich. Dėkuoju ponė pirmininkė. Man atrodo, kad diskutuojame čia tikrai labai svarbia tema ir ateityje svarbu vaidmenį čia vaidins tarptautinis bendradarbiavimas, todėl reikia siekti stiprinti tarptautinės atominės energetikos organizacijos vaidmenį. Ir taip pat reikia siekti, kad būtų priimti standartai, kuriuos patikrintų įgalioti reguliuotojai, kad tie reguliuotojai taip pat yra labai svarbu, e, kad jie turėtų tam tikras kompetencijas. Pavyzdžiui, Prancūzijos e, pavyzdys rodo, kad atitinkamas kompetitingas reguliuotojas turi turėti teis, atitinkamų teisių. Taip pat svarbus klausimas yra atominių atliekų saugojimas. Manau, kad būtent šioje srityje reikia stiprinti e, mokslinius tyrimus, nes e, tas sandėliavimas ar saugojimas e, ta, sukels didelius kaštus vartotojams. Dėl ITER programos norėčiau pasakyti, kad reikia laikytis tarptautinių sutarčių, o ta, o tose tarptautinėse sutartise reikia e, kreipti dėmesį į finansinę situaciją, taip pat reikia e, siekti, kad tikslai iki 2020 metų taip pat ir šioje srityje būtų nustatyti ir kad jie atsispindėtų tarptautinėse sutartise. Dėkuoju toliau ponas Odį. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš savo ruoštų uh, Norėčiau pasveikinti poną Breziną, kuris tikrai e, daug nuveikė rengdamas šį pranešimą sudėtingą temą ir jo e, parengtas dokumentas yra tikrai labai aukštos kokybės. Kalbant apie vandalinę energetiką, e, avarijos įvykusios šioje srityje e, tik didina baimę. Noriu priminti vieną atvejį Prancūzijoje, kuomet tai, tai tik prasidėjo geležinkelių tiesimas, vienas iš gelež... Prancūzijos miestų atsisakė e, leisti praeiti geležinkelio bėgiams, nes tuo metu, kaip atsirado geležinkelis, jis buvo laikomas visiškų monstrų. Taigi, mes turime pasitelkti visą egzistuojančią patirtį ir sukauptas žinias brandolinės energetikos rytyje, kad, pasirink, kad padarytume tinkamus pasirinkimus. Aš džiaugiuosi komisijos pasiūlymų, nes galiausiai kalbame apie. Mes svarstame mokslinės temas, mes kalbame apie biudžetą ir kolegos jau akcentuoja, kad e, yra problemų su moksliniais tyrimais, su ITER reaktoriaus uh, E, projektų. Dar vienas dalykas. Anksčiau vykusiuose diskusijose išklausiau pasiūlymą, kad kalbant apie mokslinių tyrimų centrą, reiktų pasiūlyti programą dėl brandolinių jėgainių uždarimo. Man atrodo, kad Europoje dirba šios srities specialistai, kurie, tarp kurių yra geriausi pasaulio specialistai ir jie tikrai galėtų padirbėti. Tačiau galbūt reikėtų pasitelkti, bandyti sutelkti tuos specialistus į vieną grupę, kalbu apie žmonės, kurie išmano, kaip reikia uždaryti brandolinės jėgainės. Nes tų jėgainių uždarimo problema tikrai išliks ir mums reikės išlaikyti kiek įmanoma aukštesnį mokslinio pasirengimo lygį. Taip pat turiu dar šiek tiek klausimą. Dokumente pažymėta, kad parlamentas pritarė šiuo klausimu, tačiau mes tik tai galime teikti savo nuomonę, nes čia yra Euratomo, kalba apie Euratomo sutartį. Taigi mes galime arba pritarti, arba nepritarti tik tai. Atsižvelgsime į jūsų pastabą, kolega Remek. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip ir anksčiau kalbėjusieji kolegos, aš norėčiau pasidžiaugti kolegos pranešėjo darbu, nagrinėjant šią temą, kuri e, iššaukė nesibaigiančias diskusijas, diskusijas dėl saugumo ir dėl, taip pat dėl įvairių šių energijos šaltinių. Po Fukushimos avarijos suprantame, kad reikalingi dar intensyvesni tyrimai, reikia dar patikimesnių mm, mm, žmogiškųjų išteklių ir gebėjimų. Visą tai nereiškia, kad reikia mažiau mokslinių tyrimų, nors kai kurios valstybės apskritai ketina nusigręžti nuo brandolinės energetikos. Labai svarbu užtikrinti aukštą brandolinį saugumą ir todėl būtina tęsti tyrimus. Taip pat atomų sintezės tyrimai turėtų būti tęsiami, kadangi reikia ieškoti naujų energetikos šaltinių šiuo metu. E, nevertėtų uždaryti, sustabdyti ITER projekto, kadangi e, tas projektų gyvenimo laikotarpis yra per ilgas ir e, dėl to, kad sunku tikėtis rezultatų artimiausių metų. Mažos ir vidutinės įmonės atominės energetikos tyrimų srityje turi gauti atitinkamą paramą Kita vertus, žemės ūkis ir kitos sferos yra atsakingos už aplinkos taršą, ne tik tai atominė energetika. Dėkoju. Brezina. E, kolega Štromajer suteiksiu žodį komisijos atstovui. Ačiū pirmininkė. Komisija norėtų padėkoti pranešėjui už labai suderintą pranešimą ir už pasiūlytus pakeitimus. Tačiau aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad rengiant tarybos bendrą požiūrį parlamento, į parlamento požiūrį buvo bandoma atsižvelgti, tačiau kai kurios dele, delegacijos lab, atkreipė dėmesį, kad reikia uh, pagalvoti apie ateities tendencijas ir todėl sunku buvo atsižvelgti į visas rekomendacijas dėl ketvirtojo tipo reaktorių. Taip pat norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems, kurie minėjo problemą susijusią su ITER. O kalbant apie kolegos įvazį pastabą, norėčiau, kad jau yra pagaminta pirmoji plazma su pirmąja ITER projekto kažkaip. Uh, so in responding to uh, uh, uh tipo apvalkalu. Taigi jau mes pasiekėme pirmųjų rezultatų įgyvendiname šį projektą. Baigdamas norėčiau paskatinti parlamentą ir toliau aktyviai dalyvauti rengiant Euratomo susitarimą 7 plus 1 ir siekiant e, užtikrinti finansavimą ITER programos įgyveninimui. Dėkuoju dar kartą pranešėjų žodis, Brezina. Ačiū. Noriu pasiteikoti visiems už išsakytas mintis. Visų pirma, dėl finansavimo e, aspekto, kurį akcentavo ponė Hersok. Turime pasirūpinti, kad moksliniai tyrimai toliau būtų tesiami, kad tai būtų, kad, kad tai būtų įmanoma, reikia tam finansų. Uh, Ir iš tikrųjų, kaip kai kurie kolegos teigia, dar žmogiškie ištekliai, žmonės yra labai svarbus. Tai kalbė apie minę ponę Jordan Sizė ir kiti. Ir iš tiesų, ITER projekto atveju dažnai daug dėmesio skiriame projekto valdymo silpnosioms pusėms ir apie tai kalbėjo ponas Tošenovski. Pone Hibner kalbėjo apie komunikavimo informacijos klaidos svarbą e, brandolinės energetikos klausimais. Poniai Rivasi, noriu pasakyti štai ką. Aš irgi esu už tai, už didžiausiai manomą skaidrumą. Ir manau, kad brandolinio avarijų atveju, kai į aplinką patenka įvairiausi elementai, kaip atsitiko įvykus avarijai, avarijai Fukushimoje, tai aplinką reikia greščiausiai kontroliuoti ir stebėti. Nemanau, kad kažkaip tai reikėtų riboti mokslinius tyrimus. Ir noriu kreiptis į komisijos atstovus. Žinau, kad kai kurios, kai kurių šalių delegacijos nenori plėtoti tyrimų ir e, tirti ketvirtosios kartos reaktorių. Tačiau aš primiktinai akcentuoju, kad mokslinių tyrimų nereiktų niekaip varžyti ir kad reiktų toliau tirti ketvirtosios kartos reaktorius. Ponas Rubik komentavo mano pakeitimą. Aš, aš akcentuoju, kad reikia tobulinti bendradarbiavimą su Tatena. Ponas Odi teisingai pastebėjo, teisingai akcentavo net keletą dalykų. Ir atsižvelgianti tai, kad pakeitimus reikia pakeisti teikti taip greitai iki rugsėjo šeštosios. Aš tik noriu pasakyti, kad e, esu pasirengęs dirbti su visais šešėliniais pranešėjais ir tikiuosi, kad mums pavyks laikytis visų nustatytų terminų, kad brandoliniai energetikos tyrimai toliau būtų sėkmingai tesiami. Ačiū. Brezina, ganz herzlichen Dank. Dėkoju, ponia Brezina. Nenorėčiau kartoti termino, galutinio pateikim, pakeitimų pateikimo termino. Jūs jau paminėjote, kad laiko turime labai nedaug, tačiau reikia skubėti baigti šios pranešimus. Todėl tikiuosi, kad visi kolegos prisidės prie to, kad spėtume viską padaryti laiku. E, ponas Brezina dirbo atostogų metu tam, kad spėtume laiku. Taigi manau, kad mes dabar visi turėtume jam padėti laiku baigti šį dokumentą, laiku pateikti pakeitimus. Tai yra iš tiesų labai sudėtinga tema, nes ji turi ir politinių aspektų, emocinių aspektų. Taigi visiems dėkoju už tas diskusijas ir e, baigiame šį darbo tvarkės punktą. Dabar yra šiek tiek per anksti. Turime palaukti dešimtos valandos, kol pradėsime balsavimus. Taigi palaukime iki 10 valandos, trumpa pertraukėlė, o lygiai 10 balsuosime. Ladies and gentlemen, if you want, we can start. If you don't want, we start. Trotzdem, das ist das Monsieur Henna. Ponas Balbonai, esate pasirengę, galime pradėti. One minute, please, ladies and gentlemen. Attention, please. Ponas ir ponai, prašau jūsų dėmesio, nes ponas Hananas nori mums kažką pasakyti. Prašau, ponė Hananai. Ačiū pirmininkė, aš atsiprašau, kad e, kel, noriu aptarti šį klausimą. Man iškilo techninių problemų dėl garso, dėl ausinių garso. Aš bandau klausytis vertimo į prancūzų, esu patenkintas vertinu, vertimu. Tačiau, kad girdėčiau gerai, aš turiu atsisukti ausinių garsą iki maksimumo. Tačiau tie, kurie kalba, kalba stengiasi kalbėti dar garsiau ir at, mano ausyse įmas, mano ausis, man atrodo, įmas sproginėti. Aš nenorėčiau tapti kurčias dėl darbo parlamente. Gal galite ką nors padaryti, kad man būtų lengviau. Ačiū. Nein, nein, also da bitten wir doch dringend drum, das können wir nicht veranlassen. Mes e, papraš, mes tikrai negalime prisimti atsakomybės už tai, kad jūs apkursite, todėl e, paprašysime prancūzų vertėjų kalbėti šiek tiek garsiau, nors iš tiesų tai retas atvejis, kad prancūzai kalba tyliai. Atsiprašau. Taigi, prancūzų kabina turėtų pasirūpinti, kad būtų išspręstos šitos problemos. Taigi, galime pradėti balsuoti. Visų pirma, balsuosime dėl Junktinio Amerikos valstybių ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo me memorandumo civilinės aviacijos mokslinio tyrimų ir plėtros rytyje. E, turime balsuoti elektroniniu būdu, tikiuosi, kad visi pasėmėte savo balsavimo korteles. E, ir tuo pačiu šį balsavimą panaudosime ir kaip testą, kad pažiūrėtume, ar viskas vyksta gerai. Taigi pradedame balsuoti. Viskas. Okay, alles klar. Viskas e, tvarkoje, 46 už, vienas prieš, e, taigi didžiąją daugumą balsų priimtas šitas pranešimas, pranešėjas tuo labai džiaugiasi. Čia man tikriausiai dovana. Toliau 12 darbo atvarkės punktas. Tai yra šiek tiek sudėtingesnis ir ilgesnis balsavimas, ponios Matijas pranešimas. Dabar bandysime balsuoti dėl visų pakeitimų. Pradėsime dėl de, e, nuo devinto pakeitimo, kas už, kas prieš. Susilaiko, primta. 21 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, primta. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Vienuoliktas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dvyliktas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 75 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. 13 kompromisas kas už, prieš susilaiko, priimta. 14 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 15 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 16 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 116 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 118 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 17 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 18 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 19 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 20 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta priimta. 22 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. 130 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. 23 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. 24 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. 40 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. 154 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. 155 kas už, prieš, susilaiko priimta. 25 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. 26 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. 211 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. 165 už, prieš, susilaiko primta. 27 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko primta. 28 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko primta. 181 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko primta. 29 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko primta. 30 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 31 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. 204 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. 32 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. 34 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. 33 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. 221 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Atsiprašau, 35 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 200. 34, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 36 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 37 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 38 kas už, prieš susilaiko priimta. 39 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 42 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 279 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. 282 kas už, prieš, susilaiko priimta. 283 kas už, prieš, susilaiko priimta. 41 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. 291 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. 43 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 44 kas už, prieš susilaiko priimta. 45 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 46 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 47 kas už, prieš susilaiko priimta. 296 pakeitimas su žodiniu pakeitimu su žodiniu pakeitimu. Kas už? Pone Maties, ar norite kažką pasakyti? Ne. Tai tada 296 su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. 302 kas už? Prieš? Susilaiko priimta. 306 kas už? Trans. 306 steht bei mir noch nicht drin. Also 306 gibt. Dėl 306 pakeitimo irgi turėtų būti žodinis pakeitimas, bet mano sąraše jo nėra, aš jo neturiu. Ar kas nors turi tą žodinį pakeitimą? Pone Matijas, prašau. Pone Matijas. Eh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Žodinis pakeitimas Aš šito jau pat perskaitysiu anglų kalbą. Pasirūpinti, kad papildomas išlaidos bei 2020 planai būtų peržiūrėti. Todėl ragina komisija peržiūrėti, kiek iš viso papildomų išlaidų yra įtraukta į septintąją pagrindų programą ir patikti pasiūlymus, kad tos išlaidos būtų kiek įmanoma mažesnis. Ar kas nors nori pasisakyti dėl šio žodinio pakeitimo? Nie, niekas nenori? tai tuomet balsuojame 306 su žodiniu pakeitimu kas už, prieš, susilaiko priimta, 48 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta, 324 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmesta, 325 kas už, prieš, susilaiko priimta, 326 kas už, prieš, 326 dar kartą. Kas už? Prieš? Atmesta. 328 kas už? Prieš? Susilaiko primta. 330 kas už? Prieš? Susilaiko primta. 49 kompromisas kas už? Prieš? Susilaiko primta. 341 pakeitimas kas už? Prieš? Susilaiko primta turėtume patikrinti. 341 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Closed. Baigiame balsuoti. Priimta. 347 kas už. Prieš. Priimta. 349 349 kas už, prieš, susilaiko primta. 50 kompromisas kas už, prieš, susilaiko primta. 360 kas už, prieš, susilaiko primta. 366 kas už, prieš, susilaiko primta. 367 kas už, prieš, susilaiko primta. 51 kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. 378 kas už, prieš. Trišimtai septyniasdešimt aštuntas dar kartą kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 382 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau citavimai. E, pirmasis, kas už, prieš, susilaiko primta. Antras, kas už, prieš, susilaiko primta. Trečias, kas už, prieš, susilaiko primta. Toliau pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko primta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaiko primta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko primta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko primta. 15 dvi dalis, pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko primta, antroji kas už, prieš, susilaiko taip pat primta. Ketvirtas kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. Penktas kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. Šeštas kompromisas kas už, prieš, susilaiko priimta. Septintas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 38 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. 45, kas už, prieš susilaiko priimta. Dabar balsuosime dėl viso pakeitimo bloko, dėl FAM, ABC ir 8 pakeitimo, kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau FEM komiteto 15 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. IMKO 14, kas už, prieš susilaiko priimta. Imko 18, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta, antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Imko 23, kas už, prieš, susilaiko priimta. Pech 14, antro, pakeitimas antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Regi ketvirto pakeitimo pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Regi dešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta tai tiek. Dabar balsuojame dėl viso pranešimo, balsuojame elektroniniu būdu, prašau balsuoti. One, one EPP too many. One EPP too much? Hello, help me. An EPP too viel? Yeah? Okay, okay. Mm. Okay. okay. And now? Buvo vieno EPP narių per daug, dabar viskas gerai, galima baigti balsuoti. Didžiaja balsų dauguma patvirtintas. Sveikinu ponę Matijas. Taip pat norėčiau padėkoti visiems kolegom, kurie dirbo kartu, e, darbuotojams, šešėliniam pranešėjams, e, kad jūs per, parengė kompromisinius pakeitimus, palengvinote mums gyvenimą. Pone Matijas, jums žodis. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Įprastomis aplinkybėmis aš to nedaryčiau, bet kadangi šiandien yra ypatingos aplinkybės, tai norėčiau padėkoti visiems, nes kolegos nutraukė savo vasaros atostogas, kad padėtų man parengti kompromisus, kad padėtų dėrėtis, ypač Sozanai Kifer norėčiau padėkoti. Taigi jūs visi puikiai padirbėjote, profesionaliai padirbėjote ir aš kitai būčiau viena, visiškai viena čia dirbusi parlamente per vasarą, bet mane puikiai palaikė kiti kolegos. Dėkoju toliau 13 darbo tvarkės punktas, sako pirmininkas, ponė Cavela yra pranešėja. Taip pat e, čia turime visą balsavimų sąrašą. Dabar pradėsime balsuoti. Pirmasis pakeitimas už. Prieš. Suslaiko priimta. Antrasis už. Prieš susilaiko priimta. Trečias už, prieš, susilaiko priimta. Trečiasis už, prieš, susilaiko priimta. Penktasis už, prieš, susilaiko priimta. Septintas už, prieš, susilaiko priimta. Aštu, šeštas už, prieš, susilaiko priimta. Devintasis Pirmoji dalis už prieš vis laiko priimta. Antroji dalis už prieš vis laiko atmesta. Dešimtasis už prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas už pirmoji dalis už prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už prieš antroji dalis už. Prieš. Susilaiko. Balsuojame kortelėmis. Vienuoliktas pakeitimas, antroji dalis. EPP. Vienas balsas per daug. Baigiame. Atmesta. 12 už. Prieš. Suslaiko priimta. 13 už. Prieš. Tryliktas už. Prieš. Susilaiko priimta. Keturioliktas už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 23 už. Dėl 21 reikia balsuoti, balsuojame, 21 už, prieš, susilaiko priimta. Dabar 23, ar ne? 20, 22 taip pat, 22 už, prieš, susilaiko priimta. 23 už, prieš, susilaiko priimta. 24 už, prieš, susilaiko priimta. 26 už, prieš, susilaiko priimta. 27 už, prieš, susilaiko priimta. 28 už, prieš, susilaiko priimta. 29 už, prieš, susilaiko priimta. 30 už, prieš, susilaiko priimta. 31 už, prieš, susilaiko priimta. 32 už, prieš, susilaiko priimta. 33 už, prieš, susilaiko priimta. 34 ir 35 tapatus už, prieš, Priimta. 36 už. Nereikia balsuoti dėl 36. Trisdešimt aštuntas už prieš susilaiko priimta. Trisdešimt devintas už prieš susilaiko atmesta. Keturiasdešimtas už prieš susilaiko priimta. Keturiasdešimt pirmas už prieš prieš susilaiko priimta. 42 už, prieš susilaiko priimta. 43 už, prieš susilaiko priimta. Ir baig keltinis balsavimas pasuojame. Balsuojame. EPP. E Vėl vienu balsu per daug. Kas atsitiko po atostogų? Baigiame. Priimta. Sveikiname pranešėją. Džiaugiuosi nuveiktų darbų. Dabar Biutikovo pranešimas. Kolega Tomas norėtų pakalbėti dar prieš tai. Kolega Biutikov negalėjo atvykti, todėl paprašė kad aš padėkočiau šešėlėms pradėšėjams už puikų bendradarbiavimą. Balsuojant apie ITER sintezės reaktorių, žaliųjų manimų šitas prestižinis projektas dar nėra subrendęs ir jeigu mes e, sutiksime su milijardinių sumų sum, skirimu, tai mes turėtume balsuoti žalieji prieš. Norėjau tik tai informuoti. Ar jisai buvo patenkintas, ar jisai buvo santykinai patenkintas dėl pasiūlymų kitose trise. Jeigu Bitikovas visko, su visko sutiko, esu patenkintas ir aš. Taigi šitą pareiškimą aš įtrauksiu į protokolą, o dabar. Mūsų laukia sudėtingas balsavimas. 60-88 už prieš. Tai yra 60-88. Kas už? Prieš. Slaiko atmesta. 60-62. Grįžtame dar prie elektroninio balsavimo. 60-88. Balsuojame kortelėms. Baigime. Atmestam. Aš buvau teisus. Aš minėsiu tik tai paskutinius du skaičius, todėl dabar sakau 25. Balsuojame. Kas už? Prieš. Slaiko priimta. 26 už, prieš, laiko atmesta. 27 už, prieš, priimta. 28 už, prieš, vis laiko priimta. 29 už, prieš, vis laiko priimta. 30 už, prieš, vis laiko priimta. Pirmasis kompromisas už, prieš, sulaiko priimta. 32 už prieš susilaiko priimta. 01 už 6101. Kas už prieš susilaiko priimta. 29 už prieš susilaiko priimta. 98 už prieš susilaiko priimta. 20 už prieš susilaiko priimta. 33 už prieš susilaiko priimta. 34 už prieš susilaiko priimta. 35 kas už prieš susilaiko priimta. 94 už prieš sulaiko priimta. 02 už prieš sulaiko atmesta. 03 už prieš sulaiko atmesta. 37 už prieš susilaiko priimta. 38 už prieš susilaiko priimta. 39 už prieš susilaiko priimta. 40 už prieš susilaiko priimta. 21 už prieš susilaiko priimta. Grįžtame. 21 balsuojame kortelėmis. Baigiame. Priimta. 41 už. Prieš susilaiko priimta. 42 už. Prieš susilaiko priimta. 17 už. Prieš susilaiko priimta. 43 už. Prieš susilaiko priimta. 44 už. Prieš susilaiko priimta. 45 už prieš, susilaiko priimta. 87 už, prieš, susilaiko priimta. Keturiasdešimt šeštas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. balsavimas dalimis. Dėl antros ir trečiosios dalies. 24 antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Trečio, trečioji dalis. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 47 už, prieš, susilaiko priimta. 48 už prieš susilaiko priimta. 49 už prieš susilaiko priimta. 90 už prieš. Dar kartą 90 už prieš Kortelėmis balsuojame. Pradedame balsuoti. Stabdėme balsavimą. Atmesta. 50 už prieš. Suslaiko priimta. 51 už prieš. Suslaiko priimta. 52 už prieš. Suslaiko priimta. 53 už prieš susilaiko priimta. 54 už prieš susilaiko priimta. 55 už prieš susilaiko atmesta. 18 už prieš susilaiko atmesta. Ar atmesta? 102 už prieš susilaiko priimta. 111 už prieš susilaiko atmesta. 57 už prieš susilaiko priimta. 58 už prieš priimta. 59 už prieš prieš susilaiko priimta. 60 už prieš susilaiko priimta. 61 už prieš susilaiko priimta. 62 už prieš susilaiko priimta. 63 už prieš susilaiko priimta. 64 už prieš susilaiko priimta. 91 už prieš susilaiko atmesta. 92 už prieš susilaiko žalieji. Kokia jūsų nuomonė? 92 dar kartą už prieš susilaiko atmesta. Dėl 65 balsuoti nereikia. Ne, nebals, reikia balsuoti vis dėlto. 65 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 22 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 66 už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 67 už prieš susilaiko priimta. 68 už prieš susilaiko priimta. 69 už prieš susilaiko priimta. 700 už prieš susilaiko priimta. 71 už prieš neaišku. 61 už. Prieš. Balsuojame kortelėmis. Geriau pasitikriname. Pradėme balsuoti. Baigime. Priimta. 110 už prieš susilaiko atmesta. Devintas už prieš susilaiko atmesta. 62 už prieš susilaiko atmesta. 63 už prieš susilaiko priimta. 64 už prieš susilaiko priimta. 65 už prieš susilaiko priimta. 10 už prieš prieš susilaiko priimta. 11 už prieš susilaiko atmesta. 76 už prieš susilaiko priimta. 77 už prieš susilaiko priimta. 78 už prieš susilaiko priimta. 79 už prieš susilaiko priimta. 80 už prieš susilaiko priimta. 93 už prieš priimta. 81 už prieš susilaiko priimta. 82 už prieš susilaiko priimta. 104 už prieš susilaiko priimta. 83 už prieš susilaiko primta. 84 už prieš susilaiko primta. 85 už prieš susilaiko primta. 23 už prieš priimta. 25 už prieš susilaiko atmesta. 26 už prieš susilaiko priimta. 86 už prieš susilaiko priimta. 27 už prieš susilaiko atmesta. Ir galutinis balsavimas kortelėmis balsuojame. Baigiame. Priimta. Dėkuoju. Perduokite mūsų linkėjimus pranešėjui Bitikov. Mėly kolegos, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad biudžeto procedūroje mums bus labai sunku dėl to, kad e, biudžeto procedūra vykdoma atsakingų biudžeto komitetų, o mes kalbėdami apie savo komiteto biudžetą turėtume e, ieškoti kompromisų su frakcijomis. Taigi šio komiteto e, pozicija biudžeto dėrybose labai susilpnės. Ir tai yra ne dėl to, kad Biutikoferio šiandien nebuvo, bet tiesiog mes e, parodėme aišku signalą dėl žaliosios knygos, tačiau dėl, dėl, dėl, derantis dėl biudžeto yra labai sudėtinga. E, Yra labai pavojinga elgtis taip, kaip mes šiandien elgiamės ir tai tikrai nepasitarnaus e, įtre komitetui, būtent toks e, pranešėjo elgesys. Ponas Turmes, aš atsakysiu trumpai. ITER projektas, kuris kainuoja tiek daug milijardų ir kuris techniškai yra toks sudėtingas, kad mes, kaip mes parlamentas, turime paklausti dėl įvairių detalių, kas atsitiks su tomis detalėmis, kurios turėtų būti tiekiamos iš Japonijos dėl to, kad ten dėl tsunami sugriuvo gamikla. Mes turime paklausti daug dalykų ir jeigu mes būtume sąžiningi ir jeigu jūs būtumėte sąžiningas, tai net ir vo, vokiečių krikščionių demokratų partijoje CDU yra taip pat daug balsų, kurie pasisako taip kaip mes pirmininkas, mes į tai atsižvelgsime, tik pasakysiu tokią pastabą. Visų pirma, kiekviena frakcija ir kiekvienas asmuo turi uh, teisę ir pareigą balsuoti taip, kaip, kokia yra politinė linija. Toliau kitas dalykas, aišku, yra klausimų, uh, dėl kurių būsime išgirsti kitose E, institucijose, jeigu mes turėsime atitinkamą poziciją. Man atrodo, tą norėjo pasakyti ponas Eileris. Todėl e, visuomet yra gerai e, kalbėti vienu balsu. Ir manau, tai yra esminis principas, kuris yra svarbus ir teisingas. Ir kai kalbame apie sudėtingus klausimus, aišku, yra kažkokie politiniai skirtumai ir negalime jų neikti. Toliau skelbiu kitą darbo atvarkės punktą, tai yra 15 darbo atvarkės punktas piliečiams naudingos ES kosmoso strategijos rengimas. Pirmam, pirmajam suteiksiu žodį kolegai Patričello, nes jis yra pranešėjas šią temą. Ponios ir ponai, Ar galėtumėte tyliau elgtis? Pone Petračelį, vieną minutę. Pirminkė, aš bevelčiau pirmą išklausyti komisijos atstovo, kad būtų trumpai pristatyta ši tema, šios nuostatos. nes jomis remsimės tesdami darbą dėl ITER projekto. Taigi, ar galėtų komisija pasisakyti pirmą? Dėkoju, teisinga, e, komisija turėtų pasisakyti pirmą, bet aš norėjau jums suteikti pirmiausią žodį, bet e, gerai, tuomet paprašykime e, pasisakyti komisijos. Kasgi kalbės komisijos vardu? Ponas Konsalės, prašau, ponė Konsalės, E, pradėkite diskusijas. Chairman, um, Ačiū pirmininkė. Trumpai pristatysiu komisijos komunikatą. Kosmoso strategijos rengimas, kuri būtų naudinga piliečiams. Taigi, viskas pasakyta pavadinime ES kosmoso strategija turėtų tarnauti ES politikos įgyvendinimui ir taip pat ES piliečiams. Priešingai kai kurioms mintims veikla kosmoso erdvėje naudinga. Žmonės gauna tiesioginės naudos iš to taip pat kova ir su klimato kaita, vykdant humanitarnės operacijas bei kitas operacijas. E, kosmoso, tikslai kosmoso erdvėje siejasi su 2020 strategija. E, žinių siekimas. E, Ir kosmosas taip pat užtikrina tvirtesnę ES poziciją tarptautiniu mastu. Ir atsižvelgdama visą tai, komisija rengdama komunikatą išdėsia svarbiausius ES prioritetus veikiant kosmosams. Pirma, reikia užbaigti Galilėjo ir EGNOS programų įgyvendinimą. Šios programos užtikrins didesnę piliečių gerovę, užtikrins saugesnį transportavimą, sauges, saugesnius skrydžius Taip pat tai duos naudos visoms ekonomikos sritims - transporto, aplinkosaugos, e, žemės ūkio. Toliau globalinė e, stebėsenos sistema GMES sistema tai yra m, mm, projektas aktualus aplinkosaugos rytyje. Taip pat taip pat yra užkirsti kelią krizėms, teikti humanitarnę pagalbą, užtikrinti civilinę apsaugą, o visa tai tiesiogiai liečia žmonės. Tai taip pat atvers daugiau galimybių verslui, taip pat ir vačiam sektoriui naudotis papildomais informacijos šaltiniais. Treč, trečias prioritetas, kurį numatė e, komisija, tai yra erdvė ir saugumas. Čia kalbame dar apie tris papildomus aspektus. Visų pirma, GMIS sistemos indėlis užtikrinant sienų stebėseną ir jūrų stebėseną. Kitas tikslas - užtikrinti, panaudoti jau egzistuojančią kosmoso infrastruktūrą, pavyzdžiui, krizių valdyme ir bendrai saugumo srities tikslams. Ir trečias tikslas užtikrinti tos kosmoso infrastruktūros apsaugą nuo radiacijos ar susidūrimo avarijų. Kosmoso infrastruktūra tapo gyvybiškai svarbi, užtikrinant mūsų visuomenės gerovę ir jos sėkmingą egzistavimą. Komisija taip pat išvelgia e, galimybę ES papildomoms pastangoms tyriant kosmoso erdvę. Visus šiuos veiksmus reikia vykdyti e, pasitelkiant lėšas iš daugiametės finansavimo programos. Komisija pabrėžia, kad, iš, kad svarbu išlaikyti galimybę. Svarbu išlaikyti, svarbu išlaikyti nepriklausomos prieigos prie kosmoso galimybę ir taip užtikrinti mūsų prioriteto kosmoso įgyvendinimą. Kosmoso pramonė yra taip pat labai svarbi mūsų visuomeniai. 2010-aisiais jau šios pramonės apyvartas sudarė 20 milijardų eurų. Čia dirba tikrai daug e, aukšto lygio specialistų. Satelitinės ryšio priemonės taip pat padeda e, užtikrinti nemažas įplaukas. Teikiamos įvairios paslaugos, aukš, e, aukšto greičio internetas, taip pat televizijos programų, transliacijos. Kosmosas pasitelkiamas ir užtikrinant kitas paslaugas. E, satelitai taip pat svarbus e, gyvendinant ES skaitmeninę darbo atvarkę. Taigi svarbu, kad ši pramonės sritis išliktų konkurencinga. Moksliniai tyrimai reikalingi tam, kad galėtumėme toliau plėtoti svarbiausias technologijos, kurios yra būtinos užtikrinti, kad mūsų veikla kosmose išliktų e, autonomiška. Tai yra, mums reikia siekti esminės technologinės pažangos. Komisija mano, kad būtina, bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, parengti kosmoso industrinę politiką. Tokios politikos tikslai užtikrinti nuoseklų e, industrinės bazės plėtojimą, didesnį mūsų konkurencingumą pasauliniu mastu, e, taip pat kai kurių sektorių savarankišką funkcionavimą bei e, kosmoso e, sričiai skirtų gaminių plėtojimą. Ir Čia ypač svarbus yra bendradarbiavimas, kalbant apie kosmoso erdvę. ES turi išlaikyti ir gilinti dialogą su strateginiais partneriais, tokiais kaip JAF ir Rusija, bei e, užmėgsti dialogą su kosmose vis svarbesnė tampančia Kinija. Komisija taip, mano, kad, taip pat mano, kad ypatingo dėmesio nusipelno Afrika, kad ji galėtų pasinaudoti ES infrastruktūrą uh, E, pavyzdžiui, socialinės navigacijos srityje. Pirmininkė, komisija mano, kad svarbu pasidomėti kosmoso valdyseną, užtikrinant valstybių bendradarbiavimą, bendradarbiauti su Europos kosmoso ateities agentūra ir ieškoti geresnių būdų, kaip užtikrinti geresnį mūsų kosmoso programų e, įgyvendinimą ir valdymą. Ačiū. E, Dėkoju. Po komisijos pasisakymo norėčiau steigti žodį kolegai Patričelo, o paskui kalbės kolega Glantė. Tikoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti komisijai, kuri dabar labai aiškiai paaiškina visą situaciją dėl ES kosmoso strategijos būdamas pranešėjų, aš sveikinu pramonės generalinio direktorato poziciją ir man atrodo, kad tai galėtų būti pirmasis žingsnis link ES kosmoso politikos, kuri tarnautų piliečiams. E, politikos, kuri galėtų būti ambicinga, kalbant apie ekonominius ir strateginius tikslus, nes Visa veikla kosmoso erdvėje ir tos veiklos pasiekmes yra e, labai svarbios mūsų visuomenės vystimuisi ir tai reiškia e, pridėtinę vertę mūsų piliečių gyvenime. E, strateginė kosmoso svarba pabrėžta ir Lisabonos sutartie 189 straipsnėje ir tenai yra kalbama apie bendrijos E, koordinavimą, nacionalinių programų koordinavimą ir konsolidavimą. Ir tokiu būdu siekiama siekti, e, siekti techninės pažangos ir gerinti konkurencingumo situaciją. Taigi mano pranešime, kurį komitetui pateiksiu kitą savaitę, aš pabrėžiu tuos aspektus, kurie man atrodo svarbus, kad galėtume įgyvendinti šitą sutarties nuostatą. Ir manau, kad e, komisijos komunikatas yra tikrai įtikinamas. Reikia pasirūpinti tuo, kad ES kosmoso politika būtų įtikinama, kad ji turėtų ambicingų tikslų, o tam, aišku, reikia atitinkamų finansinių priemonių. Todėl man atrodo, kad yra labai svarbu, kad mes numatytume tam tikrus administravimo ir finansavimo instrumentus, kurie padėtų e, įgyvendinti tam tikras kosmoso iniciatyvas ir tokias programas kaip Galilėjo, GMS kad tos programos galėtų toliau būti tvariai vystomos. Ir taip pat turime numatyti ilgalaikį planavimą pramoniai. Negalima taikytis su tuo, kad komisija bando e, perskirstyti lėšas šioje srityje. Ir tai turės neigiamos, neigiamų pasiekmių ne tik palidovinių programų pradžiai, bet tai apskritai turės pasiekmių visam buvę ciklui, nes reikia užtikrinti tam tikrų paslaugų tiekimą ir naujų paslaugų tiekimą. Palidovinės sistemos e, negali, už, negali leisti, kad susilpnėtų konkurencingumo situacija. Žinau, kad E, buvo dėtos pastangos įgyvendinant Galilėjo programą, tačiau tų pastangų nepakanka, kad ta programa būtų įtikinama. Galilėjo programa ir GMS e, programa turėtų, bū, turėtų atsispindėti bendrijos biudžeto programoje. GMS neįtraukimas į biudžeto programą reiškia šio projekto nužudimą ir mes negalime savo to leisti, atsižvelgiant į tas E, pasiekmes, kurias e, ši, ši politika turės piliečiams. Mums reikia atitinkamų biudžeto lėšų, tai yra esminė sąlyga, kuri padėtų išsaugoti ES kosmoso pramonę ir taip pat reikia užtikrinti ambicingų projektų testinumą bei ES konkurencingumą tarptautiniu mastu. Be finansinių aspektų, man atrodo, yra labai svarbu kalbėti taip pat apie ES ir kitų uh, tarptautinių agentūrų vaidmenį, ypač kalbant apie tarptautinių programų administravimą. Reikia pasirūpinti, kad būtų nustatytos atitinkamos taisyklės, kaip, e, kaip elgtis e, su tomis kosmoso programomis, kad būtų išvengta darbų persidengimo ir kad nekiltų papildoma konkurencija ir kad nekiltų kažkokio pavojaus e, infrastruktūroms ir toms valstybėms narėms, kurios prisėmė finansuoti tas infrastruktūras. Kalbant apie ES kosmoso politiką, mes šiame komitete e, parengėme tekstą, kuris yra suderintas su Lisabono sutarties 189 straipsniu ir čia svarbu kalbėti apie naujo mokslinių tyrimų sektoriaus, būtent kosmoso sektoriaus e, skatinimą ir remimą, nes jis yra labai svarbus visuomenės pažangai. Dėkoju, toliau žodis teikiamas kolegai Glantė. Ačiū pirmininkė. komisija labai aiškiai pasakė, kokios naudos mes galime tikėti tirdami kosmoso erdvę ateityje. Ir todėl e, parlamentas pritarė tokiems komisijos siūlymams. Aš manau, kad reikėtų atkreipti dėmesį į tris aspektus, kurie išauks diskusijų parlamente. Mes turime pagalvoti, kaip ateityje išspręsime šios klausimus. Du paminėjo pranešėjas. Aš taip pat manau, kad lėšų skirimas šioje srityje turėtų būti adekvatus. Mes e, e, e, žinome, kad kosmoso tyrėjai priima labai ambicingus planus, tačiau dažniausiai finansavimas nėra užtikrinamas. Be to, kas yra GMS, äh, GMS äh, sistemos finansavimas turi būti aptariamas äh, atskirai kiekvienoje institucijoje. Taip pat labai svarbu pasirinkti e, operatorius, kurie įgyveninas tas programas. GMS mes pasirinkome tos sistemos operatorius vykdytojus, tačiau vis dėlto iškyla problemų e, Europos Sąjungoje 27 valstybės narės e, negali tarpusavėje labai daug konkuruoti šioje specifinėje srityje, todėl mes turime užtikrinti, kad ir kitos valstybės, kurios tiesiogiai nedalyvauja, e, e, bet vis dėlto galėtų turėti naudos šioje kosmoso tyrimo, iš to kosmoso tyrimo politikos. Ir dar vienas aspektas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, kai kurie kolegos Romoje Liepos mėnesį buvo susitikę aptariant Galilėjo programą. Žinoma, buvo galima tik tai pasidomėti tą Galilėjo programą, nebuvo galima pačiupinėti visų tų palidovų e, sistemų, bet e, apskritai tas įspūdis buvo tiesiog pribloškiantis. E, daug e, yra e, saulės energijos baterijų, kurios yra labai pažangios, ko net nebuvo galima įsivaizduoti. Ir kitas dalykas tai yra e, dualinio panaudojimo ar e, e, pakartotinio naudojimo palidovų sistemoje. Man nekyla jokių problemų, jeigu Europos karinės pajėgos, kurios dalyvauja taikos užtikrinimo operacijose, galėtų naudotis tais signalais. Tačiau kai kurie kolegos parlamente vis dėlto mano, kad šioje srityje gali kilti problemų ir kai kas iš žiniasklaidos atstovų abejoja dėl e, šių satelitų uh, Galilėjo e, satelitų panaudojimo kariniams tikslams. Aš vis dėlto manau, kad mes turėtume pagalvoti, ar nevertėtų panaudoti ir kariniams tikslams tokių programų, kuriuoms yra išleista milijardai. Remek. E, děkuji, pane předsedo. E, také bych chtěl. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat Džiaugiuosi tuo, kad parengtas mūsų svarstamas dokumentas. Manau, kad tai žingsnis reikiama kryptimi. Europos Sąjunga jau ilgą laiką, jau ilgą laiką reikėjo šiokio tokio dokumento daug kas pasakyti ir aš tik norėčiau kai ką akcentuoti. Europa turi svarų e, palikimą, praeities palikimą, e, mokslinės, mo, mokslinių žinių ir patirties e, srityje, kosmoso erdvėje. Junktinės valstijos ir Sovietų sąjunga vykdė moksl, e, kosmoso tyrimus. Ir aš buvau rytinėje uždangos pusėje ir vyko tikrai arši konkurencija tarptų dviejų e, galybių ir noriu priminti, kad 95-ais buvo vykdoma bendra Sojuz ir, ir Apollo misija ir, ir kad jos e, rezultatai buvo tikrai spūdingi, kad tos misijos dėka buvo atsirado rusų, anglų, E, kosmoso terminų žodynas, tai buvo tikrai naudingas bendradarbiavimo momentas. Tuo metu Europa didelio vaidmens čia nevaidino, tačiau, tačiau e, ji tiesiog neskyrė papildomai lėšų tam, kad rungtyniautų su tomis dviem galybėmis. Tačiau Europa pasikeitė, pasaulis pasikeitė. Džiaugiuosi tuo, kad strategija, kurią šiandien svarstome, išvydo dienos šviesą. Žiūrėjusi ir tuo, kad dokumente minimai Galilėjo, EGNOS, GMES projektai ir aš pritariu pono Glantės mintims, kad kosmoso erdvės politika yra susijusi su saugos aspektais, jis yra teisus. Vienas svarbiausių dalykų yra tai, kad dokumente teisingai akcentuojamas nepriklausomas požiūris į kosmosą. Aš ypač e, čia turiu omeny kūrų salose esantį kompleksą. Man atrodo, kad mums reikia viziją išdėstančio dokumento, kuris būtų pakankamai lankstus ir kurio pagrindu galima būtų kai ką keisti, koreguoti, atsižvelgiant į mums iškylančius iššūkius ir atradimus, kurie nebejoju bus daromi ateityje. Ir be bejonės visi siekiame, kad kosmoso politika sugrįžtų žemėn, kad, jį, kad apie jos, egzista, kad prie jos egzistavimo vėl priprastų visi žmonės. Ir taip pat reikia padėti žmonėms suvokti, ko siekėme kosmoso politiką. Nekalbėsiu apie finansavimą šios politikos, tai yra tikrai svarbus klausimas. Bet tikiuosi, kad mums pavyks E, paskleisti žinę, jog jei bandysime sutaupyti milijonus šiandien šioje srityje, tai už kelių metų mes suvoksime, kad praradome milijardus. Tiems vietiniams projektams numatytas finansavimas ir jo nereikėtų nutraukti. Dėkuoju toliau kolega Kos, e, Kosnovski. Kos, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pritarti savo kolegai ir nenorėčiau kartoti to, kas jau buvo pasakyta. Šitas dokumentas yra labai svarbus ir jisai svarbus ne tik dėl to, kad jame yra kalbama apie tai, kokios kosmoso infrastruktūros reikia Europai. Kosmoso erdvė, kosmosas yra tokia sritis, kurioje negalima veikti atskiroms valstybėms. Čia mes turime veikti iš vien visi kartu. E, todėl tas, ta bendra veikla, pastangų suvienimas e, čia e, turi prasmės tik tai tada, kai bus suvienytos ir finansinės, ir išteklių pajėgos. Tik tai tokiu būdu mes galėsime uh, teisingai vykdyti kosmoso politiką. Man atrodo, kad labai svarbu pabrėžti, kad kad kosmoso infrastruktūrai reikia naujovių, bet ji taip pat galėtų duoti ir mums kažką naujo. E, tikrai teisus kolega sakydamas, kad kosmosą reikia gražinti į Žemę, nes būtent per tuos kosmoso projektus galima spręsti, pavyzdžiui, ir transporto problemas. Taigi mums reikia sudėtingos, vieningos sistemos, taip pat reikia išsiaiškinti tos sistemos finansavimą, nes kalbant apie tokius projektus, nieko nėra blogiau negu situacija, kai nuolat reikia ieškoti naujų finansinių lėšų kad būtų galima įgyvendinti juos. Mūsų patirtis su Galilėjo buvo tokia, kad e, esminė problema buvo būtent šio projekto valdymas, administravimas. iš tiesų turėtume pasimokyti ir pradėti veikti iš vien. Mes, aš norėčiau čia palaikyti mintį, kad reikia tiksliai apibrėžti infrastruktūrą, tada skirti finansinės lėšas tą tai infrastruktūrai ir labai įdėmiai stebėti, kaip vystosi tie projektai. Nes jau turime pakankamai blogos patirties su Galilėjo programa, taigi turėtume daryti viską, kad ta patirtis nepasikartotų. Turime paremti Galilėjo programą, kad, kad aiškiai parodytume, kad toks projektas yra labai svarbus, e, vystant kitas technologijas, pavyzdžiui, saugumo technologijas, transporto technologijas ir taip toliau. Ir svarbu e, daryti viską, kad nekiltų e, kažkokių ginčių E, dėl atskirų programos elementų. Taigi aš palaikau šį pranešimą ir labai svarbu, kad šitas pranešimas aiškiai apibrėžia tolimesnius ketinimus ir taip pat yra labai svarbu padaryti viską, kad nebūtų kažkokių nesusipratimų, nei finansinių, nei kitokių tikrai yra labai svarbu aiškiai apibriežti, kas yra ta Europos kosmoso infrastruktūra. Dėkoju toliau, ponas Weber. Oui, je voudrais euh, moi aussi profiter de l'occasion qui est donnée par le rapport. Uh, e, tikrai džiaugiuosi galimybę svarstyti uh, šios klausimus ir dar kartą atkreipti dėmesį į pavojų iškilusių GMS e programai. Uh, visi savo ruoštų akcentavo suinteresatumą šią programą. Tačiau esminis klausimas be abejo yra finansavimas. Iki šiol daugiau nei 3 milijardai eurų investuoti į GMES programą, juos investavo Europos e, e kosmoso erdvės agentūra Europos Sąjunga. E, Ir tie, tos išas buvo veiksmingai panaudotos. De, tačiau didžiam mūsų nustebimui Europos komisija e, e, birželio 29-ąją pasiūlė GMES programą finansuoti ne iš daugiamečio finansavimo programos lėšų ir pasiūlė valstybėms narėms apsispręsti dėl savo dalyvavimo Tai tikrai kelia didelę grėsmę, nes tai programa susijusi su klimato apsauga, taip pat tai yra aktuali Europos pramoniai. Ši unikali pasaulyje programa e, statoma į pavojų, nes su ją ES galėtų tapti pasaulio lyderė žemės stebėsenos rytyje, taip pat pasielkiant įvairius e, praktinius technologijų pritaikymus aplinkos sugar kitose srityse. Sr GMES programa yra ant, tai yra antroji pagal svarbą ES kosmoso programa. Ji turėtų būti toliau finansuojama iš ES biudžeto, nes kitaip iškyla rizika, kad ji palaipsniui nunyks, suirs. Aš tikriausiai net, nereikia net aiškinti dabartinės situacijos konteksto ir, ir kai, kokia aktuali yra ši programa šioje situacijoje Ir tikėtina, tai tačiau valstybės narės tai turėtų juos finansuoti individualiai. Vis dėlto ES finansavimas ir dalyvavimas yra būtinas. Todėl manau, kad ir GMS programa turi būti iš naujo įtraukta į daugiamečią finansavimo programą, kur yra rengiama. Ir reikėtų skirti 834 milijonus eurų per metus metus tą tai programą, tai yra būtina. Aš noriu kreiptis į pranešėją ir e, paprašyti jo akcentuoti šį aspektą savo pranešime ir taip pat kreipiuosi kolegas e, dirbančius biudžeto komitete ir raginu juos siekti, kad e, finansavimas šiai programai būtų numatytas kitame, kitoje finansavimo programoje. Ačiū. Angeliko Nyblė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms, kurie kalbėjo apie GMS finansavimo būtinybę. Aš dar kartą norėčiau atkreipti dėmesį į šį aspektą ir suformuluoti savo pastabas bei konkretų klausimą komisijai. Pranešimo tekste yra sakoma, kad yra numatytas finansavimas laikotarpį nuo 2014 iki 2020 metų, o kitoje vietoje kalbama, kad GMS yra pirma eilis projektas. Taigi komisija turėtų vykdyti nuoseklę politiką, tačiau tame pačiame pračiame sakant, kad GMS yra pirmailis uždavinys, tai komisija turėtų numatyti finansavimą bendrame biudžete. Ir aš manau, kad komisija turėtų paaiškinti, kaip suprasti šitas dvi prieštaringas nuostatas. Mesgi neturime kovoti su, parlam, su komisija, mes turime kartu su parlamentu siekti tirti mm, kosmo erdvę ir taip pat įgyveninti Galilėjo projektą kuo greičiau, tuo labiau, kad mes atstovaujame šalių interesams. Taigi norėčiau paklausti, kokios nuomonės, galutinės nuomonės laikėsi, laikosi komisija. Galbūt komisija galėtų dar kartą pasakyti, kokios ji nuomonės laikosi. Aš norėčiau iš tikrųjų patvirtinti, kad šį klausimą reikia išsiaiškinti konkrečiai ir suteikiu žodį komisijai, kad jie atsakytų. Komisija, Gonsalės. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, pirmininkė. Komisija neižvelgia prieštaravimo tame, kaip buvo pristatytos GMS e finansavimo galimybės savo komunikate. Mums tenka prievolė finansuoti visas ES politikos rytis. Komisija supranta, kad prioritetą reikia teikti Galileo ir GMES programoms, tačiau jis atskiria šias abi programas, nes ES yra vienintelė Galileo pro projekto savininkė. Todėl reikia suderinti būtinybę poreikius finansuoti esant ekonominio nuosmukio situaciją ir taip pat teikti GMS e reikalingą prioritetą. Ir būtent todėl GMES programa minima komuni komisijos komunikate ir būtent todėl komisija ieškojo alternatyvių GMS e finansavimo būdų šaltinių, kurie būtų ne iš ES biudžeto. Komisija pasiūlė labai konkretų būdą, kaip spręsti GMS e finansavimo klausimus ateityje. E, visus susijusius aspektus be abejo dar reikės svarstyti ir apspręsti ateityje. Gerai, tai tuomet mes pasižymėsime tai, ką pasakėte. Aš norė, taip pat norėčiau pasakyti pastabą. Vieną pastabą mes turime būti tikrai atsargus čia galbūt kreipiuosi į komisiją, kad mes kaip garsiai e, skelbėme, kad Europos ko, e, kosmoso politika yra viena naujų e, politikos ryčių ES po Lisabonos e, sutartį. Taigi, jeigu jau taip sakome, tai tuomet mes turime būti nuoseklus ir turime vykdyti jau esamus projektus, nes visuomet yra labai neįtikinima, kai, kai kalbama labai garsiai, skelbiami didžiuliai projektai, bet nebaigiami tie projektai, kurie jau yra pradėti. Taigi manau, kad tokiu atveju politika atrodo tikrai labai neįtikinama. Neįtikinama ir aš manau, kad jeigu mes nerasime lėšų, uh, užspe, užbaigti esamus projektus, kaip mes dėrėsimės dėl, e, su taryba dėl lėšų naujiems projektams. Kol nebaigti seni uždaviniai, nereikia skelbti naujų, taigi reikia elgtis labai atsargiai e, neskelbti naujų stambių projektų, kolegos, čia mano kolegos buvo teisūs, yra tikrai svarbus projektas, E, kuris gali sukurti kažką naujo pramoniai. Taigi, žiūrėdami į tai, kas per pastarosius dešimtmečius įvyko JAV, mes turime taip pat pasinaudoti tuo turimu potencialu. Taigi, čia tokia būtų mano papildoma pastaba. Norėčiau paklausti kolegos Patriučelį, ar jis dar kartą norėtų pasisakyti, prašau. Okay. Taip savo pranešime aš pabandysiu atskleisti tai, ką jūs visi čia pasakėte ir remsiuos, aišku, komisijos dokumentu. Pagrindinis prioritetas man yra GMS programa ir kad ji ir toliau liktų biudžete ir kad ši programa, šis projektas ir toliau būtų ES prioritetas. Aš pateiksiu komitetui savo pranešimo projektą, jūs galėsite jį patikrinti, išanalizuoti ir mes po to galėsime dirbti kartu ties tuo projektu, kitą savaitę diskutuoti, e, aptarti tą projektą, e, pranešimo projektą ir ieškoti tokiu būdu sprendimo, kuris padėtų pasiekti susitarimo. Visų pirma, norėsiu pasvarstyti, aptarti tam tikrus aspektus su kolegomis, nes tai yra tikrai labai svarbus klausimas ES ir visai Europai. Ačiū. Gerai, sako pirmininkas, dėkoju Jums. Tai tikrai svarbus uždavinys ir turime bandyti, kiek tai įmanoma, parengti tokį pranešimą, kuris būtų įdomus ne tik keliems specialistams, bet būtų suprantamas ir priimtinas plačiaja prasme. Nes kai aš kaip pirmininkas E, kartais paklausau diskusijų energetikos politikos ir klimato politikos tema ir kai paklausau diskusijų kosmoso politikos tema, tai matau, kad mes turėtume daryti viską, kad, nesu, ne, kad mūsų uždavinys, už, užduotis nes, ne, nesusitrauktų tik iki klimato kaitos ar iki energetikos politikos. Mes turime labiau subalansuoti tas diskusijas, visas temas ir dėkoju už tai tiem kolegom, kurie dalyvavo šiandienos diskusijose. Tikiuosi, kad jūs informuosite savo kolegas frakcijose. Na, o dabar keičiame temą. E, nagrinėsime transporto temas, kolega Karinš parengė pranešimą, tai yra 16 mūsų darbo atvarkės punktas. Prašau, ponė Karinš. Dėkoju, ponė pirmininkė. Uh, Trumpai. Tai yra transporto komiteto rengiama nuomonė dėl komisijos baltosios knygos, kaip konkurencingos efektyvių išteklių naudojimų grindžiamos transporto sistemos kūrimo. Noriu akcentuoti keletą dalykų. Visų pirma, komisijos baltosios knygos bendrėjai tikslai yra mums printini, galime juos paremti. Antras dalykas - konkurencingumas. Kalbant apie energijos taupimo politiką, mes turėtumėme nemažinti, neriboti judumo ir taip pat turėtume įvertinti visas priemonės, e, atsižvelgdami į jų poveikį konkurencingumui. Mes nenorime prarasti konkurencingumo ir sutaupyti konkurencingumo sąskaitą. Toliau, informacinių ir komunikacinių technologijų technologijos, informacinės ir komunikacijos technologijos. Čia slypi didžiulis potencialas ir galimybės užtikrinti daugiamodalinį transporto panaudojimą, pavyzdžiui, e, iš jūrų transporto patekti, naudotis geležinkeliu, paskui sausumos transportu. Taip reikia didinti to, tokio trans, skirtingų transporto rūšių panaudojimo veiksmingumą, mažinti taršą, taršą ir išnaudoti visas čia egzistuojančias galimybes. Toliau informacinės ir komunikacinės technologijos, jų panaudojimas gali sumažinti priklausomybę ir būtinybę rinktis keliavimą tik tam tikromis priemonėmis. Moksliniai tyrimai, Europos moksliniai tyrimai gali suvaidinti svarbu vaidmenį užtikrinant veiksmingumą šiame sektorijoje. Tai reikia akcentuoti. Uh, Manau, mes turime taip pat akcentuoti, kad mokslinio tyrimų rezultatus būtina paversti komerciniais sprendimais, praktinio pritaikymo e, projektais. Biodegalai. Biodegalų panaudojimas atvertų ES galimybę sumažinti savo priklausomybę nuo įvežamos naftos ir jos gaminių. E, platesnis biodegalų naudojimas energijos rūšių derinyje turi būti tinkamai pristatytas vartotojams. Bent jau mano šalyje vartotojai labai įtariai žiūri į biodegalų naudojimą ir, ir ypač nerimauja dėl to, to, to kūro poveikio automobilių varikliams. Tačiau to, tų degalų uh, dalies didėjimas energi, energetinėme derinyje turi būti tinkamai pristatomas. Tai tokie būtų mano penki pasiūlymai ir lauksiu jūsų komentarų. Ačiū. Much, Ačiū toliau, ponia Hall. Noriu padėkoti ponui Karinč už labai glaustą apibendrinimą. Noriu pakomentuoti antrą ir penktą punktus. Visų pirma, noriu pasakyti, kad pritariu, džiaugiuosi e, jo išsakytą mintimi, kad energijos taupimą ir konkurencingumo aspektus reikia svarstyti drauge. Tačiau aš esu aš viską vertinu pozityviau, nes daugybė faktų rodo, kad jeigu e, taupiai naudoji energiją, tai, nere, tai, tai nebūtinai prarandi konkurencingumą. Ir e, komisija savo pateiktame pasiūlyme yra pateikusi pavyzdžių, kaip galima su, kaip, kaip naudojant, našiau naudojant energiją galima sutaupyti nemažai pinigų. Uh, Ir ilgainiui viskas apsimoka ir tai naudinga, tai didina konkurencingumui, tai neprieštarauja konkurencingumo e, išlaikymui. Ir galima pasidžiaugti tuo, kad, kad e, technologijos, kurių dėka automobiliai tampa našus, yra rinkoje ir nebereikia nieko išrodinėti. Taip pat galime pasidžiaugti vartotojų elgesiu. Žinau, kad mano valstybėje, Junktinėje karalystėje, buvo įsigyta daug automobilių, kurie išmeta maždaug nei 100 gramų CO2 e, per, nuvažiuodami 100 km ir to dvigubai išaugo tų automobilių pirkimai. Taigi, vartotojai juos renkasi, nes jie žino, kad sutaupys pinigų. Penktas punktas. Labai nudžiugu pamačiusi e, nuorodą į tvarų biodegalų naudojimą. Kol nežin, ne, ne, nesuvoksime, kas yra tvar, tvarus biodegalų naudojimas, kol komisija nepa, nepaaiškins ir nepristatys atitinkamo dokumento. Ir turėsime labai atidžiai ir skrupulingai vertinti tas nuostatas ir išsiaiškinti, ar Europoje gaminami degalai yra tvarus. Bet aš visiškai sutinku, kad jie privalo būti tvarus. Bioetanolis yra įvežamas iš Brazilijos, Yra kitų biodegalų, kurie yra tvarūs ir kurių naudojimas gali, ilgainiui įsitvirtins. ES galime kalbėti apie antros kartos biodegalus, nes kalbant apie juos, tai situacija yra daug geresnė ir saugesnė. Galime juos tikėtis gaminti tvariai. Ir visiškai pritariu pranešėjai dėl to, kad reikia e, taip pat komunikuoti, e, pristatinėti informaciją tinkamai vartotojams, kad jie neatsisakytų tų degalų. Kolega Glantė, pirmininkė, ponios ir ponai, aš kolegės Britė Thompson šešėlės pranešėjos vardu pateikti kai kurias mintis. E, šiame pranešime yra minimi įvairūs įdomus aspektai, tačiau pasigendama tam tikrų akcentų. Elektromobiliai visiškai neminimi, nors tai yra labai švari transporto priemonė. Taip bent jau galvoja ponė Thompson. Trys iššūkiai jos manimų yra spręstini visų pirma, iš kur gauti energijos šaltinių tiems e, automobiliams. Standardizavimas labai svarbus yra ir taip pat e, susijimas su e, inteligentiškais moderniais tinklais. Taip pat turėtų būti vienas uždavinių. Taip mano ponė Thompson, aš asmeniškai norėčiau pasakyti, kad pranešėjui paminėjus alternatyvus e, degalus, reikėtų atsižvelgti ir į e, gyventojų požiūrį į juos. Piliečiai galbūt turi problemų kartais, abejoja, naudodami tokius alternatyvinius degalus. Tai pirmiausia, reikėtų pasakyti, kad e, vartotojai transporto priemonių savininkai baiminasi dėl savo uh, transporto priemonių. Man atrodo, kad kartais tėvams labiau rūpi, ką vaikai pavalgys mokykloje pusryčiams, negu ką įpils į automobilį degalų. Kokiu degalų įpils į automobilį? Oui, euh, ce livre blanc est un document qui se... Ši baltoji knyga yra tikrai plataus užmojo, gal per nelik plataus. Ir dėja noriu priminti, kad kaip dažnai atsitinka rengiant panašius tekstus, neišlaikytas nei vienas anksčiau 2001-aisiais Baltosios knygos pasiruošęs Baltosios knygos principų nebuvo pasiektas ir įgyvendintas. Sakyčiau, kad kai kurie tikslai yra pernelik uh, ambicingi Turime kalbėti apie tikslus, kurių galima būtų pasiekti trumpos ar vidutinės trukmės laikotarpiu ir suteikti mm, nacionalinėms ir regioninėms politikams um, iškesnės orientacinės gairias ir, ir sritis, kuriuose reiktų imtis konkrečių veiksmų. Transporto sektorius turi atitikti piliečių lūkesčius judumo atžvilgių, taip pat užtikrinti ekonomikos mainus todėl reikia akcentuoti privalumus tos politikos, ypač e, pramonės ryčiai, e, pasinaudoti visomis atsike, atsiveriančios galimybėmis, taip pat pramonės iškelimo, relokalizavimo galimybėmis ir panaudoti e, įvairių rūšių transportą, kombinuoti jį, bent jau kalbant apie darbo sektorių. Ir būtent todėl aš pasigendu kai ko šiame tekste asmenų judumas taip pat esminė nuostata dėl teritorinės anglaudos transporto sektoriuje, mano galva, yra nepakankamai aptarti. Mes kalbame, turime vieningą unikalią Europos transporto erdvę, kuri turėtų būti prieinama vienodai piliečiams ir mm, verslui, pramoniai. Aš taip pat prieš užbaigdama savo pasakymą noriu pabrėžti, kad šioje baltojoje knygoje, vienoje iš jos dalių, bandoma išdėstyti, de, išvardyti dešimt konkrečių tikslų. Sakyčiau, kad tai neblogas bandymas su skaičiais ir datomis. Devintas iš tų tikslų, man atrodo, ypač svarbus. Uh, Dečiu jis suformu, suformuluotas labai miglotai. Priminsiu tikslą. E, įdėkti naudotojų, e, taip pat besinaudojančių tam tikrų transportų e, sistemą, kurį reikia mokėti už tą naudojimąsi, bei teršėjas moka principą. Kaip įdėkti tą teršėjas moka principą? Ar įsivaizduojama, kad kad e, surenkamos įplaukos mokesčiai būtų panaudojamos e, sausumos, e, oro ar jūrų transporto srityje. Ir ar tai nesumažintų tų transporto sektorių patrauklumo? Norėčiau paklausti, ar yra koks nors komisijos atstovas, kuris norėtų ką nors pasakyti, kadangi ne. Pone Karinš, ar norite dar pasisakyti ne? Tai tuomet galime baigti posėdį. Pakeitimų pateikimo terminas yra rugsėjo 7 diena iki pietų, taigi jeigu kas nors teiksite pakeitimus, tai tą padarykite iki minėto termino, kad padėtumėte ponui Karinš rasti sprendimą. Taigi dėkoju visiems, neturiu kit, jokių kitų klausimų. E, ta pastaba, kad mes sustiksime rugsėjo 8 dieną, tikriausiai nėra reikalinga, nes visi ir tą taip žinote. Pone Odį, norėjote dar kažką pasakyti, prašau. E, pone pirmininkė, norėčiau, manęs klausė, ar rugsėjo 8 dieną bus balsuojama. Norėčiau, kad būtų pateikta ta papildoma informacija, nes kai kurios frakcijos planuoja išvykas, tai todėl yra tai labai svarbu. Sekretoriatas man sako, kad taip, aštuntą dieną turėsime balsuoti, kad, kad spėtume įvykdyti, parengti tam tikrus pranešimus. Nėra taip gerai, bet dėje negalime to išvengti. Jeigu įmanoma jeigu bus įmanoma išvengti to balsavimo, mes tenksimės jo išvengti, bet jeigu tvarkaraštis kai kurių pranešimų yra toks, kad reiks dėl jų balsuoti, tai balsuosime. Pone Odį. Greitai, tik tai pabandysiu atsakyti. Atsiprašau informuoti, kiek manoma greičiau norėtume gauti informaciją. Bandysime tą padaryti. Viskas, šios dienos posėdis baigtas.